kartu su kitais klausimais 12 val. Toliau rezoliucija dėl Zimbabvės. Kolegos, prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta, kad galėtumėm spėti atlikti darbą. Ponas Kurao. Dėkuoju, ponė pirmininkė, iš tikrųjų jau daugybę metų Zimbabvės piliečiai kenčia dėl prezidento Mugabe veiksmų. Jis išlaiko valdžią klastodamas rinkimų rezultatus ir smurtaudamas, ir situacija blogėja, nuolat pažydinėjimas žmogaus teisės. Neseniai Zimbabvėje vyko protesto demok, demos, um, akcijos visoje šalyje, tačiau uh, policija panaudojo ašarinės dujas, lasdas ir tūkstančiai žmonių dėl to nukentėjo. Mes turime nepamiršti, kad Zimbabvės vyriausybė ir Europos Sąjunga pasirašė nacionalinės orientacinės pro, programas. Pagal tas programas Europos Sąjunga skyrė 234 milijonus eurų. ES turi turėti galimybę įsiaiškinti, kaip naudojami yra tie, naudojamos tos lėšos ir kad būtų užtikrinta, kad jos pasiektų nevyriausybinės organizacijas, kurioms yra skirtos ir žemės ūkio sektorių. Ir be to reikia de, kažką daryti tam, kad galima būtų atnaujinti Zimbabvės demokratėjimo procesą. Dėkuoju, toliau ponia Fatiga. Ačiū pasenęs prezidentas Mugabė po 36 metų valdžioje atnešė savo šaliai smurtą, skurdą, kleptokratiją, korupciją. Ir jis nieko nedaro tam, kad pagerintų situaciją. Mes raginame nedelsint pas, uh, išlaisvinti politinius kalinius, užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir taip pat nešališkai dalyti uh, humanitarinę pagalbą ir taip pat raginame jį taikiai perduoti valdžią per demokratinius rinkimus. Dėkuoju, McAllister, ponė pirmininkė, ponė Tajanė, komisijos nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Situacija Zimbabvėje, kai mes kaip tik išgirdome, yra tikrai labai neraminanti. Situa, e, žmonės kenčia jau 36 metus nuo e, diktatoriško prezidento Mugabe režimo, kuris užgrobė valdžią e, prieš daugybę metų. Zimbabvė susiduria su rimtomis problemomis, kurias dar labiau apsunkino ir precedento neturi, preced, be precedenčio masto sausra. Žmonės šiandien badauja, nes neįvykusios demonstracijos būtų iš. Uh, uh, iš, brutaliai išvaikytos policijos. Tai yra visiškai nepriimtina. Šią savaitę policija pareiškė, kad e, Hararėje draudžiama yra e, rinktis demonstracijas vieną mėnesį. Šiandien turime nusiųsti labai aiškę. E, žinę Zimbabvės vyriausybei. Teisės viršinybės principo privalu laikytis bet kokiamis aplinkybėmis, bet to būtina užtikrinti žodžio laisvę. Šiomis aplinkybėmis mes smerkiame žmogaus teisų pažeidimus ir raginame gerbti visas pagrindinės laisvės, politinės ir socialinės, nes tai bus itin svarbu per uh, artėjančius rinkimus. Dėkoju, toliau ponas Giorinis. Ačiū, ponė pirmininkė. Zimbabvė galėjo iš tikrųjų kažkada da, įveikti visas savo politinės, socialinės, ekonominės problemas, tačiau ją sutrukdė vienas veiksnys ir tas veiksnys yra prezidentas Mugabe. Tvarkos visiškai nėra ir todėl neįmanoma niekaip ištaisyti situacijos. Šioje rezoliucijoje mano frakcija siūlo konkrečias priemonės. Mes remiame, pavyzdžiui, visas pastangas, kurios e, da, e, yra skirtos tam, kad galima būtų paremti protestų judėjimo judėjimus. Taip pat remiame taip pat ir Afrikos sąjungos veiksmus, kurios e, kurie yra skirti tam, kad galima būtų spręsti šios šalies problemas ir mes remiame šias pastangas. Dėkuoju toliau, ponia Sargentinį. Ačiū, ponia pirminkė. Prieš trejus metus Maga, Mugabės patį Mazadį Pijaf sukūrė devinybės principų pagrystą vyriausybę. Tačiau mes matome, kad situacija tikrai labai smarkiai pablogėjo ir atleidžiami e, valstybės tarnautojai. E, žmonės dabar išeina į gatves protestuodami, tačiau policija juos išvaiko ir daugybė protestuotojų atsidūrė kalėjimuose. Europos parlamentas šiandien turi nusiųsti aiškę žinę Zimbabvės žmonėms. Dabar e, porą žodžių apie rezoliuciją. Aš manau, kad mums nereikia dar kartą galvoti apie sankcijas e, ribojamasias priemonės. Mugabe ir jo aplinko žmonės negali keliauti. Tačiau aš e, nemanau, kad kitos sankcijos gali pasiteisinti ir aš pateikiau atitinkamų pakeitinimų. Ponas Pancerė. Ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai Zimbabvėje įvyko kelios e, protesto demonstracijos, prezidentas Mugabe, kuris valdžioje yra jau 36 metai, ėmėsi represijų, nes jis bijo, kad valdžias įslys jam iš rankų 2018 metais. Sunku yra įsivaizduoti, kaip jis galėtų būti perinktas 2018 e, metais. Jis trukdo teikti pagalbą maistu. labiausiai nuo sausros nukentėjusiems regionams. Zimbabvė turėtų gerbti tarptautiniu mastu prisimtus įsipareigojimus ir ES gali suvaidinti svarbu vaidmenį šiuo labai svarbiu laiku, šią svarbę akimirką, pritaikydama papildomas ribojamasias priemonės tiems, kas remia Mugabės režimą ir apsaugodama demokratiškas žmonių teisės ir gendama teisės viršinybės principą Zimbabvė. Neberžė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne pirmąjį kartą mes kalbame apie Zimbabvę čia ir šalies prezidentas Robertas Mugabė jau e, 36 metus valdo šalį ir dabar yra jau kitų kandidatų į jo vietą. Taigi šalis šiandien išgyvena labai sudėtingą laikotarpį ir teisingumo teismo sprendimas neleisti rengti demonstracijų nukreiptų prieš vyriausybę sukelia krizę šalyje. Taip mes turime reikalauti, kad būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai, tie, kurie ir taikus demonstrantai. Turime kalbėti taip pat ir apie ekonominius socialinius ekonominės socialinės problemas, daug žmonių gyvena ant skurdo ribos, 80 procentų, procentų BVP yra skirtas skolos gražinimui šalyje, kuri yra ypatingai skurdi ir tai labiausiai korumpuota pasaulio šalis. Tuo metu, kai ES bando atkurti vystomą bendravimą pagalbą, reikalinga anuliuoti dalį tos skolos ir taip pat kelti atitinkamas sąlygas šiai valstybei, kad ji padėtų e, žmonėms, ypatingai moterims. Moterys ypatingai yra dažnai būna smurto aukos šioje šalyje. Dėkoju, ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Antrąjį kartą per šią kadenciją mes kalbame apie Zimbabvę. Praeitais metais mes buvome susirūpinę dėl to, kaip yra persekiojami žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai ir pilietinės visuomenės atstovai. Šiandieną mes smerkiame smurtinius veiksmus nukreiptus prieš demonstrantus, kurie surengė demonstraciją prieš kelis mėnesius. Ir aišku, Zimbabvėje yra labai daug priežasčių, kodėl žmonės išeina į gatves. Didžiulė korupcija, siautės skurdas ir taip pat mažiau yra išgaunama mineralų. praėjus 36 e, metams, e, per 36 metus e, Mugabė valdo šalį ir dabar matome, kad atsiranda naujų kandidatų. Taigi mes reikalavome, kad būtų keičiame politika, kad visos politikos sritys būtų siejamos su tam tikromis sąlygomis keliamomis šiam valstybei. Ačiū, ponė Kiengi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turime daryti viską, kas įmanoma ir priminti Zimbabvei apie 96 metų kotonių susitarimą, pagal kurį ši šalis privalo gerbti žmogaus teisės demokratinius principus ir teisinės valstybės principus. Aš apgailestauju, kad taikomos ribojančios priemonės tam tikroms institucijoms, e, kuris e, ir ta, tas priemonės vykdo Mugabė, kuris valdo jau 36 metus. Yra daug smurto prieš moteris, atsitiktinio smurto prieš moteris, priversnių dingimų, savavališkų nuteisimų ir mes norime, reikalavime taikaus perinamojo laikotarpio, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės ir mes padėsime Zimbabvei teikdami politinę paramą ir pasmergdami bet, kokiu, bet kokį demokratinių principų pažeidimą. Ponas Belder. Ačiū, ponė pirmininkė. Represiniai režimai išsisuka nuo savo atsakomybės ir tas pasakytina ir apie Robertą Mugabę ir Zimbabvės prezidentą, kur matome, kad daug žmonių gali išgyventi tik tai iš paramos gaunamos maistu. Ir matome, kad šalyje vyksta tam tikras pasipriešinimas ir mes dabar labai laukiam 18 metų rinkimo, tačiau panašu, kad tik tai Dievo valioje yra šio žmogaus išstumimas iš valdžios. Aišku, neramu ir tai, kas perims tą valdžią. Piliečių judėjimai turi pasinaudoti šią galimybę dabar ir tęsti tą kovą prieš režimą. Dėkoju. Danke, Herr Präsident. Als Anfang der 80er Jahre. Ačiū pirmininkė. 90-mečio pradžioje korumpuotas prezidentas perėmė valdžią Zimbabvėje. Jis apsimetė, kad yra kairiųjų e, siekiai, kairiųjų kovotojas už taiką ir nori sukurti gerą valdymo sistemą. Bet žiūrėkim, kas toje valstybėje įvyko nuo to laiko. Žudomi ūkininkai, vykdoma ekonominė korupcija. Matome, kad ši valstybė tampa e, skurdžiausia pasaulio valstybė. ES Zimbabvę remia. 2034 milijonai buvo skirti iš plėtros pagalbos. Nereikalaujant, kad ta valstybė gerbtų žmogaus teisės, nekompensuojant ūkininkams padarytos žalos ir nekovojant su korupcija. Aš norėčiau tik sužinoti, kur čia pasislėpė blaivus protas. Uh, Šioje rezoliucijoje yra pažeidžia, uh, pasmerkiamas brutalus Robero Mogabės režimas. Mes turime uh, duoti paramos signalą Zimbabvės žmonėms. Tai, kas vyksta toje valstybėje, yra baisus ir atviras žmogaus teisų, žodžio laisvės, e, teisingo teismo pažeidimas. Protestuotojus sumuša policija, jie yra areštuojami. Policija turi didelės įtakos teismų veiklai. Policija draudžia visas demonstracijas. 18 pacifistinių partijų bandė suorganizuoti tokią demonstraciją, bet ji buvo išsklaisyta, o tie žmonės norėjo kovoti prieš skurdą, e, prieš smurtą. Vyriausybė savo ruoštų bando tik dar griežčiau kontroliuoti internetą. 4 milijonai žmonių turėtų, turi e, gauti pagalbą maistu ir pasirūpinkime, kad bent jau tai juos pasiektų. Pėknėm. Ponas Pospisil. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos jau apibūdino, kokia sudėtinga padėtis Zimbabvėje. O aš norėčiau pridurti, kad man septintasis straipsnis yra šioje rezoliucijoje svarbiausias. Čia sakoma, kad sankcijų panaikinimas buvo įvykdytas per anksti ir Europos komisija turėtų pagalvoti, ar nereikėtų naujų sankcijų šiam režimui taikyti, o jo baisus veiksmai buvo apibūdinti čia. Jau buvo pasakyta, padėdami Mugabės režimui, nusiusdami daugiau negu 200 milijonų eurų jai kiekvienais metais, klystame. Pinigai niekada nepasieks tų žmonių, kam jie yra reikalingi. Jie tik tai nusės Mugabės šeimos ir jo rėmėjų rankose. Taigi septintą punktą akcentuokime ir vien dėl to aš turiu paremti rezoliuciją. Ponas Kaputo, ačiū ponė pirmininkė. Zimbabvės Respublikos žlugimas kelia rimtą krizę. Žmonės turi išgyventi iš mažiau negu 2 dolerių per dieną. Padėtis labai rimta. Ypač e, tarp tų žmonių, kurie priešinasi 92 metų amžiaus prezidentui. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisija nutraukė, kad reikia maisto pagalbą nutraukti, irgi tuo pačiu metu žmonės nesugeba prasimaitinti, neturi ko valgyti. E, valstybė kyla daug demonstracijų, vykdomas smurtas prieš jas dėl, e, ir ES turi pasmerkti numatytai embargą paramai. Mes turime e, remti bado kankinamus žmonės, Turime kovoti už taikius pokyčius toje valstybėje, kad būtų atkurta demokratija ir pagarba žmogaus teisėms. Ačiū. Labai ačiū komisijos narys Tilienidės. Dėkuoju pirmininkė, mėlyjei kolegos. Aš pats be abejo pritariu jūsų išreikštam susirūpinimu apie padėtį Zimbabvėje ir aš tvirtai tikiu, kad šios konstruktyvės ir produktyvės diskusijos ir po to priimta rezoliucija bus žingsnis paremantis Zimbabvės žmonės. ES labai daug dėmesio skiria žmogaus teisų, teisės viršenybų stiprinimui, demokratijos konsolidavimui Zimbabvėje. Tai yra numatyta vyriausybės konstitucinėje reformoje. Tai yra mūsų santykių pagrindiniai elementai. Jie uh, pagrindžia tvarę plėtrą valstybėje. Nuo to, kai nacionalinės vienybės vyriausybė 2009 metais buvo įkurta, ES ėmėsi vieno po kito žingsnių, kuriais e, e, Zimbabvėje turėjo pagerėti žmogaus teisų padėtis. Pavyzdžiui, 2013 e, metais ten buvo priimta pažangi konstitucija, ją e, masiškai parėmė Zimbabvės žmonės. Be to, tais pačiais metais įvyko taikus rinkimai. Trečias dalykas žmogaus teisų reglamentavimas gerokai pagerėjo. Dabar Zimbabvė pasiekė kritinę kryškelę. Ekonomikoje matome vis daugiau išeikvojimo dėl to, e, auga socialinė įtampa ir e, visuomenės smurtinėmis priemonėmis protestuoja. E, tarptautinė bendruomenė išreiškė susirūpinimą dėl didėjančių smurto atvejų skaičiaus. Tai buvo padaryta rūpiučio mėnesį. Ir tai, apie ką kalbama šioje peticijoje, E, turi būti atspindėtas Zivavės konstitucijoje. Turime kalbėti apie žodžio ir susirinkimų laisvę, kurios turi būti pritaikytos. ES turi kreiptis į visas partijas, kad tomis teisėmis būtų galima taikiai ir visapusiškai naudotis. Administracija turi jas gerbti, bet to ES pati uh, pritarė Zimbabvės žmogaus teisų komisijos nario pareiškimui, kuriame yra skatinama Zimbabvės valdžia užtikrinti, kad žmogaus teisų pažeidėjai būtų persikojami. Turi būti atnaujintas darbas su Zimbabve ir ES turi labiau akcentuoti žmogaus teisų ir demokratijos poreikius Zimbabvėje. Turime paremti e, teismų procesą, rinkimų komisijos veiklą ir užtikrinti, kad konstitucijos nuostatos būtų gyvenintos. ES išlieka Zimbabvės vyriausybės siekio dirbti su tarptautinė bendruomenė rėmėja ir pritarė jos bendradarbiavimui su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis. Tačiau vien tik ekonominių reformų nepakaks, kad būtų pasiektas pas, atkurti visapusiški santykiai. Ekonominiai pokyčiai turės būti vykdomi kartu su teisės viršenybės ir žmogaus teisų įtvirtinimu, kurie, o tie reiškiniai yra numatyti Zimbabvės konstitucija. Ačiū uždėmesi, pirmininkė. Much, Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Gauti aštuoni pasiūlymai rezoliucijai.